Okay. Good. If you speak in this one, it's me who is in okay. the camera. You know? Fine. That was and your I glass. Have an intimacy to protect this you. is my glass. your bottles. Thank you. My bottles. Okay. So fangen wir an. Okay. So, meine sehr verehrten Damen und Herren Kollegen, ich würde gerne mit Blick auf. Aber Rita ponios ir ponai, žildamas į laikrodį kvieščiau pradėti dirbti. Turime darbo tvarkės punktą, kurio negalėjome vakar aptarti, ponios galos pranešimą. Norėčiau, kad tai būtų mūsų šiandien pirmasis aptarimas klausimas, žodis poniai galiau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kalbame apie savo iniciatyvos pranešimą, apie komisijos komunikatą dėl intelektinės nusavybės teisių gynimo stiprinimo vidaus rinkoje. Visų pirma, norėčiau paminėti, e, koks yra veiklos tvarkaraštis numatytas draugės su sekretorietu, svarstant šį klausimą. Pirmiausia, pranešimo projektas 27-28 sausio turi būti pateikiamas, balsuosime mūsų komitete vasario mėnesį, o plenarinėme 2010 m. balandžio mėnesį. Toks tvarkaraštis. Dėl turinio šis komunikatas parengtas komisijos jau jums buvo ponios Füling pateiktas, pristatytas spalio 6 dieną. Tuo metu keletas kolegų pateikė savo pastabų, aš jas atsižvelgsiu. O šiandieną norėčiau pratesti diskusiją, išklausyti kolegas ir paaiškinti jums pagrindinius principus, pagrindinės šio pranešimo mintis. Apskritai kalbant, atsižvelgiant į daugelį sustikimų, kuriuose teko man dalyvauti, susidarė įspūdis, kad į šitą sritį turėtume žvelgti atskirais sektoriais, pagal atskirus sektorius nes reikia pasakyti, kad problemos e, nėra tokios pačios, priklausomai nuo to, ar kalbam apie knygas, audiovizualinį turinį, muziką ar spaudą, nes spauda čia taip pat patenka. Todėl būtų neteisinga manyti, kad vienas sprendimas tiktų sprendžiant visas problemas susijusias su intelektinė nusavybė. Kalbame apie tris lygmenis. Visų pirma, reikėtų akcentuoti tam tikrą švietėjišką a, autorių teisių aspektą. Niekas turbūt neįsivaizduoja, kad knyginė atėjęs žmogus pasimtų knygą, išeitų ir ją išsineštų nesumokėjęs. Bet būtent taip dažnai vyksta internete. Todėl dabar turime ir mąstyti apie šią problemą. Turime imtis priemonių, gindami autorių teisės ir šiame kontekste direktyva dėl sankcijų yra įstrigusi taryboje. Tikėsimės, kad pirmininkaujantį Ispaniją išjudins šį reikalą. Kalbant apie piratavimą internete, negalime pasitenkinti vien tuo, kad sakome, jog autorių teisų problema yra problema ir kad reikia autorių teisę saugoti. Arba pakalbėkime apie mokesčių taisyklės, kurios egzistuoja visose valstybėse narėse, bet taip pat egzistuoja ir mokesčių vengimas, sukčiavimas. Bet dėl to juk niekas nenori panaikinti mokesčių taisyklių. Na ir trečia esminė mintis yra tokia. Mes turėtume užtikrinti, kad internete autorių sukurti kūriniai būtų pateikti sąžiningai, tinkamai ir už tai autoriai turėtų gauti tinkamą atlyginimą. O tų produktų vartotojai taip pat turėtų gauti tinkamą prieigą prie tų produktų. Čia iškyla vartotojų švietimo problema. Tik taip galėsime užtikrinti, kad autoriai bus tinkamai atlyginami ir kad šis rytis būtų skatinama plėstis. Taigi, kai kalbame apie vizualinį turinį internete, mes tam tikrą reguliavimą turime, bet mes turime užtikrinti, kad ir prieiga prie jų būtų teisėtai reguliuojama. Tai tokia yra mintis, kurią turėtume perteikti, kad e, autorių teisių turėtojai būtų pripažįstami kaip tokie ir kad jiems būtų atlyginama. E, nes dabar internete susidaro įspūdis, kad galima kažką gauti už dyką. Ir šia prasme jaunuosius, ypatingai jaunuosius vartotojus reikėtų šviesti. Taigi mes turime galvoti, kaip sustiprinti intelektinės nusavybės teisų apsaugą internete. Ir čia reikia aktyvių sprendimų, E, kuriuos paremtų visos suinteresuotos šalis ir autorių teisų turėtojai, e, prieigos teikėjai ir įvairios kitos suinteresuotos šalys. Bet jeigu tos šalis pačios susitarimu negalės surasti sprendimo, tada reikės Europos bendrijos iniciatyvų tai problemai spręsti. Vadinasi, turime labai rimtai apie tai mąstyti. Šiame kontekste prieigos e, teikėjų įtraukimas į procesą yra nepaprastai svarbus. Turime kalbėti apie teritorinės licencijas, turime galvoti apie europietišką sąrangą ir vėlgi čia žiūrėti pasektoriui. Reikia galvoti apie techninės galimybės, ginant autorių teisės ir pamastyti, kaip galėtume Europos lygių standartizuoti tą technologiją, kuri leistų atpažinti turinį. Taip pat reikėtų akcentuoti piratavimo ir padirbinėjimo tarptautinį mastą ir prigimtį. Vadinasi, turime turėti stiprius reikalavimus ir sutarimus kovai su piratavimu. Na ir pagaliau reikia klausti savęs, o kaip po to komunikato turėtų vykti darbas teisėkuros rytyje. Ar reikėtų mums naujo teksto, ar turėtume peržiūrėti jau esančias direktyvas, tokias kaip dėl e, turinio pateik, teikiamo internetu. Man teko susitikti su daugeliu žmonių, lobistų, teisė turėtojų, turinio kūrėjų, e, paslaugų teikėjų ir taip toliau. Ir aš manyčiau, kad draugė su šešėliniais pranešėjais, su komisija turėtume ir toliau dirbti draugė, kad e, surastume atsakymus į tuos daugelį keliamų klausimų. Dėkui. Labai ačiū už tokią įžangą. Ponas Enkselin, prašau žodžio. Norėčiau padėkoti pranešėjai už tokią įžangą taip pat. Labai gerai buvo nušviesta problemos esmė ir komisijos iniciatyva. Mes perskaitime komisijos komunikatą, ten kalbama apie prekių padirbinėjimą. Tai iš tikrųjų didelė problema ir Europos lygių reikia kovoti su prekių padirbinėjimu. Iš tikrųjų, iš principo mes visi su to sutinkame. Tačiau klausimas, kaip geriau būtų tai padaryti, kaip būtų tikslinga finansiškai taip daryti. Komisijos komunikate kalbama beveik vien apie prekių padirbinėjimą, o pranešėja čia kalbėjo apie autorių teisų gynimą internete. Tai visiškai skirtingi dalykai. Tačiau žinoma, ir piratavimas, yra nelegalus ir prekių padirbinėjimas yra nelegalus. Tai labai karšta tema ir ne, niekas nesutinka kol kas, ar reikia kažkaip kitaip formuluoti autorinių teisių įstatymus ir kažkaip juos pritaikyti naujajam tūkstantmečiui neaišku, kaip tai būtų geriau padaryti niekas šio klausimu dar nesutarė. Tai labai politizuotas klausimas. Tačiau, man atrodo, neteisinga būtų, kad komisija leistų ES mokesčių mokėtijų pinigus tokiai politinio pobūdžio kompanijai užuot kažkaip tikslingai pakeitusi autorių teisų įstatymus. Tai iš tiesų politinis klausimas. Manau, reiktų šios dalykus atskirti. Prekių padirbinėjimas yra nelegali veikla, siekianti pelno veikla, susijusi su organizuotu nusikalstamumu. Ir už tai iš tiesų reiktų bausti. O dalymasis turiniu yra visiškai kitokio pobūdžio veikla. Taigi, jeigu norima spręsti abi šis problemas, reiktų atskirti vieną dalyką nuo kito, nes kitaip sukelsime dar daugiau sumaišties. Ir tai iš tikrųjų nebūtų gera mintis. Dėkui, pana Engstrang, pana Geringė. Dėkui, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti už pranešimą. Ir kaip ir prieš tai pasisakęs kalbėtojas, aš komunikatą supratau šiek tiek kitaip. Čia buvo pateikti pavyzdžiai apie žmonės knyginę, pasimačius knygą ir nesumokančius. Man atrodo, kad internetas labiau panašus į biblioteką negu į knygyną ir dalymasi turiniu nėra vagystė. Taigi ta didžiulė mūsų laikų biblioteka turėtų būti pritaikyta vartotojų poreikiams. Ir kita vertus, galima kažką laikyti nusikaltimu, jeigu dalyjantis turiniu siekiama pelno. Negalima sakyti, kad jaunimas, naršantis internete ir ieškantis savo įdomios medžiagos, daro nusikaltimą. Taigi jeigu prie turinio galima prieiti laisvai, reikėtų internetą laikyti in, biblioteka, o ne knygynų, iš kurio vagiama. Kitas dalykas dėl padirbtų prekių. prekių padirbinėjimas iš tikrųjų yra nusikalstama veikla ir turime su tuo kovoti. Tačiau nereikia maišyti dviejų skirtingų dalykų. Prekių padirbinėjimas ir dalymasis turiniu yra visiškai skirtingo pobūdžio veikla. Jas, šias veiklas reiktų atskirti. Ir manau, kad jų aptarnėti viename dokumente nereikia. Ačiū. Dėkui, pirmininkė. Aš norėčiau pažvelgti komunikatą šiek tiek iš kito taško. Atsižvelgiant Lisabono strategiją, mes visi džiaugiamės, kad žinios laikomos penktąją žmonijos laisvę ir mes to sieksime, kad taip iš tikrųjų taptų. Taigi, jeigu penktąją laisvę ES taps žinios ir dalymas žiniomis, tai tik tai padidins ES konkurencingumą. Todėl dalymasis turiniu ir leidimas tai padaryti legaliai tik tai sustiprintų ES. Ir mes turime žengti tą linkmę. Aš sutinku su pranešėja, kad reikia šviesti piliečius ir vartotojus. Ir turime palaikyti teisingą vartotojų pasirinkimą. Per šiuos penkerius metus mes turime pasirinkti, kaip elgtis. Arba mes pakeisime autorių teisų įstatymus, arba pakeisime patį požiūrį. Kol kas labai sunku nuspręsti, kaip pasielgti, nes tai ir politinis klausimas. Aš nemanau, kad šią problemą reiktų palikti neišspręstą. Reikia apie tai kalbėti, reikia spręsti šį klausimą. Kai kalbama apie piratavimą ir apie prekių padirbinėjimą, žinoma, reiktų šios dalykus atskirti ir prekių padirbinėjimas išsivyščiusiose ekonomikose užima beveik 12 procentų ir prarandami milijonai darbų. Kaip socialistų atstovė, aš esu už tai, kad tos darbo vietos būtų išsaugotos. Čia kalbu apie prekių padirbinėjimą dėl to, kad Vengrijoje, sakykime, nepriimtina, kad Vengrijoje 11 iš, automo, iš 100 automobilių pavogiama tam, kad e, būtų išgauta atsarginių dalių kitiems automobiliams. Ir taip atsitinka ne tik tai Vengrijoje, bet ir kitose šalise. O dėl piratavimo aš sutinku. Mes turime pasirinkti, kurie kryptimi eiti ir atitinkamai reglamentuoti. Tačiau kol kas su komisijos požiūriu nesutinku. Dėkuoju. Dėkuoju pirmininkė. Kaip pasakė jau ponia Galios, Galios pasakė. Šis klausimas yra labai platus. Ir jis e, apima daugybę sektorių. Manau, kad turime jį svarstyti labai atsargiai tam, kad nesutelktume visą dėmesį į kokį nors vieną sektorių. Būtų negerai, jei mes e, reglamentuotume intelektinės nusavybės teisų apsaugą tik tai vienam sektoriui ir visiškai pamirštume apie intelektinių savybę kitur. Todėl manau, kad turime stengtis pirmiausia visą dėmesį skirti tam, kad būtų užkirstas kelią nelegaliam informacijos pumpavimui internetu, kadangi tai pažeidžia patentų teisę, taip pat, taip pat tai yra susiję ir su nepatentiniais vaistais bei kitais dalykais. Taigi nepamirškime, kad kalbame apie labai platų klausimą. Todėl turime atsižvelgti į visus jo aspektus ir, ir galvoti apie jo poveikį visiems sektoriams. Neturėtume skubėti. Turėtume išsamei išnagrinėti visus su šiuo klausimu susijusius aspektus. Dėkoju. Ačiū, ponė Vikstrot. Ačiū pirmininkė. ponios galos pranešimas. Yra vienas iš svarbiausių šio parlamento uždavinių ir turime siekti suderinti du dalykus. Pirmiausia, užtikrinti, kad laikomas intelektinės nusavybės teisų, kartu nepamirždami ir apie nematerialiasias teisės. Negalime pamiršti ir to, kad e, šiandienos pasaulyje būtent internetu keičiamasi informacija. Taigi mums reikia pusiausvėros tarp intelektinės, teisės, intelektinės nusavybės teisų ir tarp uh, ir interneto tinkamos veiklos, kadangi internetas, kaip minėjau, yra puikiai priemonė, kuri padeda mums ne tik keistis informaciją, bet ir išsaugoti mūsų pat. Taigi, mums reikia pusiausvėros tarp šių dviejų dalykų. Tai yra viena iš svarbiausių mūsų užduočių, kuri yra beje susijusi su mūsų patikimumu piliečių akise. Niekas nenori, kad mes kurtume teisės aktus, kurie trikdytų interneto veiklą. Aš žinau, kad e, jaunimui, kuris nuolatos naudojasi internetu, suvokti, kas yra teisėta internete, o kas yra ne. Nekartą esu bendravus su jaunais žmonėmis ir žinau, kad e, jiems iš tikrųjų nėra lengva suvokti, kas yra teisinga, kas ne. Nes kai kas praleidžia visą savo gyvenimą ir skiria visą savo dėmesį tam, kad sukurtų įvairius internetų platinimus dalykus. Tai yra ir žaidimai, ir, ir įvairios kitos naudingos įdomios programos. Pone Galo, norėčiau pasakyti štai ką. nematerialiusios teisės turėtų būti apsaugotos lygiai taip pat, kaip ir materialiusios. Kartu turime suvokti, kad mums reikia teisės akto, teisinių priemonių, kurios užtikrintų, kad internetu naudojimas yra teisėtai. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau labai aiškiai pasakyti, kad turime atskirti du dalykus. Be abejo, egzistuoja skirtumas tarp autorių teisų ir patentų. Ir negalime vienodomis priemonėmis reglamentuoti šių dviejų sričių. Šiandien daug kalbame apie internetą. Internetas iš esmės pakeitė kontekstą, kuriame mes kalbame apie autorių teisės. Ir aš norėčiau labai aiškiai pasakyti, kad e, turime kur kas daugiau dėmesio skirti patentų turėtojų teisėms ir jų įsipareigojimams. Nes e, patentas suteikia tam tikras teisės, bet e, taip pat užtraukia ir tam tikrus įpareigojimus, tam tikras pareigas. Tai yra itin aktualu farmacijos srityje. Patentas pirmiausia yra socialinė sutartis, kuri pareigoja abi šalis. Ir negalime to pamiršti. Reikia skirti materialų į pasaulį nu- nuo nematerialiojo pasaulio, nes juose galioja skirtingos taisyklės. Mums reikia tokių taisyklių, kurios e, atsižvelgtų ir į visos visuomenės, ir į patentų turėtojų teisės ir interesus. Jei Jei pažarsime mūsų istoriją, pamatysime, kad geros taisyklės gali e, padėti mums apsaugoti patentų turėtojus, nes jau 200 metų būtent patentai skatina naujus atradimus. Nenorime trukdyti moksliniams tyrimams. Kai kurios valstybės narės išsakė savo susirūpinimą dėl rengimos direktyvos šioje srityje, tačiau kol kas ši direktyva yra įstrigusi taryboje. yra akivaizdu, kad ir parlamentas, ir, ir pirmininkaujantį valstybę nesudarė dėl to, kaip reikėtų interpretuoti šį dokumentą. Pavyzdžiui, yra nesudarimo dėl pakartotinai importuojamų prekių. Yra visiškai neaišku, kaip reikia su pakartotiniu importu susijusias nuostatas traktuoti. Panašu, kad yra įsivėlusi kažkokia klaida. Ir reikėtų ją išspręsti, reikėtų ją ištaisyti. Toliau. Turime ne tik šviesti visuomenę apie autorių teisės, bet ir turime tinkamai apsaugoti autorių teisės. Tam reikia reformuoti visą mūsų su autorių teisė, teisėmis susijusi teisyną. Ir tą turime daryti kuo skubiau. Nes, kaip minėjau, mes e, nenorime trukdyti mūsų mokslininkams. Aš su mokslininkais gan dažnai bendrauju ir iš jų girdžiu labai dažnai, kad jie yra sunerime dėl kai kurių mūsų iniciatyvų. Taigi turime atskirti mano minėtus du dalykus ir suvokti, kad kiekvienam iš jų taikoma yra kitokia logika. Tik tai taip mūsų teisės aktai bus reikalingi tam, kam jie yra skirti. Ponas Berlinger trumpai norėtų pasisakyti, prašau kalbėti trumpai, kadangi turime labai mažai laiko. Gerai, aš labai trumpai pasistengsiu pasisakyti. Klausimas labai aktualus, bet turime ramiai jį tvarstyti ir išlikti praktikais. Iš tikrųjų, knyginę paėmus knygą ir paskui išėjus nesumokėjus, jūs įvykdysit vagystę. Bet žinoma, yra ir bibliotekos. Taigi, intelektinė nusavybė gali būti ginama ir kitaip. Tarkime, galima nueiti į kiną pažiūrėti filmo, bet galima pasiskolinti iš videotekos tą filmą ir pažiūrėti namie. Taigi galim kalbėti apie įvairiausias formas. Ir nuosavybė e, skirtingais istorijos etapais yra skirtingas. Turime išmokti žengti koja kojan su e, šio laikiniu gyvenimu. Taigi turite suvokti, kad e, mūsų kelias bus nelengvas, reikės pakankamai balansuoti ir pademonstruoti be jokios abejonės ir savo fantazijos galimybės. Pone Galo. Ačiū. Pirmininkė dėkoju kolegoms už jų pastabas. Jos parodo, kiek sudėtinga ir patraukli ši tema yra. Ir tiesą sakant, mes e, matome, kad e, šiek tiek jau ir atsiliekame spręsdami šias problemas. Vieni sako, kad reikia atskirti vieną dalyką nuo kito. Bet kuriuo atveju turime žengti atsargiai, būti labai išmintingi, tuo pat metu atsižvelgiant į technologijos proveržius ir e, naujausias pasiekimus. turime neužmiršti, kad e, jeigu šiandien e, naudojamės internetu, tai rytoj galbūt e, galėsime naudotis dar galingesnėmis technologijomis. Džiaugiuosi, išgirdusi tiek daug pastabų, tai tiek pademonstruoja, kad kolegos domisi šiomis problemomis ir užtikrina kad e, jie bus pasiryžę su manimi ir toliau dirbti drauge. Pirmininkas, dėkoju, jūsų siūlomas darbų tvarkaraštis yra priimtinas. Dabar pereisime prie kito darbo tvarkės punkto. Jame kalbėsime apie vartotojų teisės, vartotojų sutarčių teisę. Prieš suteikdamas žodį poniai Wallis, pristatysiu Jums profesorių Heselinką, kuris parengė studiją palyginamąją studiją ir taip pat e, daktarą Šulteringą, kuris taip pat apžvelgė valstybių narių teisę šioje srityje. Bet pirmiausia, suteiksiu žodį poniai Volis, o paskui ponai profesoriai galės pristatyti savo studijas. Diana Volis. Dėkuoju, pirminkė. E, šiomis aplinkybėmis aš siūlyčiau, kad iškart pradėtume nuo studijų pristatymo, o paskui, jeigu būtų dar laiko, aš galėčiau ir savo pastabas pateikti. Sutinku. Kasgi norėtų pradėti? Profesorius Heselink. Dėkoju, ponas pirmininkė, dėkoju parlamentui už tai, kad suteikė galimybę mums pristatyti šį pranešimą, studiją kurią parengėme jūsų prašymu. Aš labai trumpai padarysiu įvadą apie tai, kokia dabar yra situacija. 2003-aisiais Europos komisija paskelbė veiksmų planą dėl Europos sutarčių teisės. Ir ten, tarp kitų dalykų, buvo pasakyta, kad ES teisynas turėtų būti peržiūrėtas šioje srityje kad šioje, šioje veikloje gerai būtų turėti bendrą uh, atspirties tašką, kurį turėtų parengti mokslininkai. Ir Europos parlamentas tada savo rezoliucijoje tokią iniciatyvą parėmė. Pernai, dar anoje parlamento kadencijoje, komisija paskelbė pasiūlymą dėl vartotojų teisų direktyvos, kuri buvo ir pirmasis e, teisino peržiūros proceso rezultatas. Reikia pasakyti, kad šiandieną mes kalbame tik tai, e, kalbame apie keturias direktyvas susijusias su vartotojų sutarčių teisė. Pačioje pradžioje veiksmų plane buvo numatyta, kad bus apž, ap, apžvelgtos e, visos sutarčių teisės ryties direktyvas, ne vien tik tai vartotojų sutarčių teisės direktyvas. Taigi dabar taikymas rytis šiek tiek siauresnė. Kitas dalykas, kuris charakterizuoja e, komisijos tiekime pasiūlymą yra tai, kad jame yra įtvirtinamas horizontalus požiūris, taikomas siūlomas e, bendresnės taisyklės, tačiau e, tos taisyklės yra susijusios tik tai su tomis keturiomis direktyvomis, bet, pavyzdžiui, ne su tokiamis direktyvomis kaip e, vadinamoji timeshare direktyva. Pereitų metų pabaigoje mokslininkai parengė savo studiją, pagal savo struktūrą ji primena tarsi kokį civilinį kodeksą ir jame susumuotos e, bendrosios privačiosios teisės, bendrosios taisyklės, apimant taip pat e, šeimos teisę, e, juridinių asmenų teisę čia ne apimama. Taigi čia daugiau e, civilinė teisė, prievalių teisė ir kiti dalykai. E, šios studijos apimtis platesnė, ne vien tik tai apima sutarčių teisę, kalbama ne vien tik e, sutartis verslas verslas, bet ir verslas ir vartotojas. Šią iniciatyvą 2006 metais Europos parlamentas taip pat paremė savo rezoliuciją. Na ir palyginamosios teisės e, tyrimų pagrindų ir buvo parengta šita teisės pagrindų studija. Na, o dabar apie mūsų parengtą studiją. Draugė su kolegomis iš Amsterdamo universiteto. Ir čia aš turiu kolegas iš šio universiteto, mes parengėme pasiūlymo dėl vartotojų teisų direktyvos palyginimą su mano anksčiau minėta mokslininkų parengta teisės apžvalga. Mes taip pat stengiamės pateikti konkrečius pasiūlymus dėl galimų pakeitimų pasiūlymams e, dėl direktyvos. Mūsų pranešimas yra neutralus tiek, kiek jis gali būti neutralus. Aišku, šimtų procentų neutralus jis niekad negali būti, bet mes stengiamės apsiriboti, apriboti savo pasiūlymus ir rekomendacijomis tik tai skirtumais tarp mokslininkų parengtos E, teisės e, principų apžvalgos ir komisijos pasiūlymo. Žinoma, vėliau galime kalbėti, ar direktyva turėtų užtikrinti stipresnę vartotojų apsaugą ar netokią stiprią. Na, o mes tik tai pažiūrėjome į dviejų e, taisyklių rinkinių skirtumus iš esmės jie turėtų būti, e, tos taisyklės turėtų būti panašios, bet mes ieškojame, kokie yra skirtumai. Dabar kalbant apie tos skirtumus, prieš pradedant kalbėti apie smulkmenas, norėčiau paaiškinti, o kodėl tą mokslininkų parengtą apžvalgą mes e, panaudojame tarsi kaip matą įvertinant direktyvą. Na, visų pirma, tai todėl, kad komisija ir pati turėjo ketinimą pasinaudoti e, tokią teisės aktų apžvalgą kaip e, atspirties tašku. Na ir antra, savo veiksmų plane komisija labai aiškiai buvo pasakiusi, kad ji tikisi, jog taryba ir parlamentas taip pat atsirems į e, tokį e, bendrą referencinį darbą kaip e, į įkvėpimo šaltinį. Žinoma, dabartinis e, parlamentas yra kitos kadencijos parlamentas, bet anas parlamentas tokia iniciatyvai labai aiškiai pritarė. Kita priežastis būtų siekimas nuoseklumo. Pasinaudojant tą bendrąją e, referenciją E, vartotojų teisų direktyvos e, peržiūrai galėtų prisidėti prie Europos sutarčių teisės nuoseklumo tiek e, europinių lygmenių ir čia aš norėčiau priminti, kad siūlomoji direktyva siūlo peržiūrėti tik tai keturias vartotojų teisės ryties direktyvas, ir nekalba apie sutarčių teisę nesusijusią su vartotojais. Dar vienas iš galimų tokios siūlomos direktyvos e, tikslų ir vienas iš galimų rezultatų e, nuo pat veiksmų plano paskelbimo buvo galimybė sukurti tam tikrą alternatyvų neprivalomą elgesio kodeksą. Žinoma, būtų tikrai gaila, jeigu toksai galimas kodeksas ir e, naujoji vartotojų teisė direktyva skirtusi e, kaip nors e, ženkliau tarpusavėje skirtusi. Taip pat noriu Jums priminti, kad parlamentas visada stipriai rėmė tokio neprivalomojo instrumento, neprivalomojo dokumento idėją. Neseniai parlamentas priėmė ir atitinkamą rezoliuciją. Dar vienas svarbus nuoseklumo aspektas yra. Nuoseklumas ir aš čia kalbu apie Europos sutarčių teisę. E, taigi, aš dabar kalbu apie nuoseklumą tarp ES sutarčių teisės ir nacionalinių sutarčių teisės. tai labai problematinė sritis, didelė problema, apie ją kalbės mano kolegė. Aš tik pasakysiu, kad ta bendroji referencinė, tas bendrasis referencinis dokumentas galėtų pasitarnauti kaip gairės, e, kuris primintų, e, kokius svarbiausius e, sutarčių teisės elementus reikėtų atkreipti dėmesį. Kalbant apie egzistuojančią teisę ir direktyvas, keliama problemų dėl jų kokybės, Bet e, dabartinis pasiūlymas e, yra priimamas gana teigiamai. Tai ir nenuostabu, nes e, jau kalbant apie jos rengimą buvo kalbama apie aukštos kokybės ekspertų darbą, įtraukiant ekspertus aukštos kvalifikacijos ekspertus iš visų valstybių narių, todėl galima buvo natūraliai tikėtis, kad um, tų ekspertų indėlis uh, davė aukštos kokybės rezultatą. Na ir paskutinė priežasis, kodėl mes pateikdami e, savo pakeitimus tai siūlomai direktyvai, mes remėmės e, E, mano anksčiau minėtų referencinių dokumentų yra tai, kad mes norėtume, kad e, ta direktyva iš tikrųjų būtų europinė, e, europinis dokumentas, europinis teisės aktas. Savame suprantama, besirimintis nacionalinės teisės nuostatomis, bet Aš tikiuosi, kad ir Europos parlamentas sutiks, kad e, tas e, dokumentas vis tik turėtų būti europinio lygio ir remtųsi lyginamaisiais tyrimais. Žinoma, e, direktyvos idėjos, mintys e, bus taikytinas taip pat ir nacionalinių lygmenių, bet daugiausia, žinoma, jos bus skirtos sutartims sudarytoms tarp e, objektų e, E, tai yra subjektų skirtingose valstybėse narėse. Tai tokios buvo priežastys, kurias norėjau jums pateikti, dėl ko mes e, svarstydami galimus pakeitimus siūlomai direktyvai rėmėmės e, tuo referenciniu dokumentu. Na, ko gero neverta dabar e, labai smulkmeniškai pasakoti apie e, visus skirtumus, kuriuos mes atradome lygindami tą referencinį dokumentą su direktyvos e, projektu. Paminėsiu tik tai keletą. Visų pirma, referencinis dokumentas yra platesnis savo prieptimi negu direktyvos pasiūlymas apibrėžimo prasme, apibrėžimų prasme ir taikymo prasme. Antra, siūlomoji direktyva įveda gana abstrakčiai apibrėžtą prievolę informuoti Kai kurios valstybės narės jau turi savo teisėje e, tokią prievalę informuoti e, sutarčių teisės pagrindu, bet e, kitose valstybėse narėse tokias prievalės nėra ir problema ta, kad siūloma direktyva palieka nacionaliniai teisiai e, galima gynyba, jeigu e, tokia prievalė nėra vykdoma. Tad e, iškyla problema, kaip turėtų elgtis valstybės narės, kurios neturi tokios informavimo prievolės. Šį tuo tarpu referencinis dokumentas numato visą virtinę teisinių priemonių apsiginti tokiais atvejais. E, referencinėme dokumente kalbama taip pat apie teisę atsiimti Tačiau reikia e, prisiminti, kad mes apžvelgėme tik tai keturias direktyvas, kurios ir e, yra apimamos komisijos pasiūlyme. Kitas dalykas siūlomoje vartotojų teisų direktyvoje yra numatyta tam tikra gradacija, kai kalbama apie vartotojų teikimų prekių nekokybiškumą, kokios galėtų būti sankcijos ir, ir kompensacijos. Taigi visų pirma, ten kalbama, pavyzdžiui, apie tai, kad e, nusipirkus e, nekokybišką prekę, pirmiausia turėtų būti suteikiamas, suteikiama galimybė gamintojui tą prekę pa, pataisyti ir, ir, ir taip toliau. Siūlomoje direktyvoje taip pat įvedama prievolė informuoti pardavėją, apie netitikimą nustatomas tam tikras terminas, kol kas valstybėse, ne visose valstybėse narėse taip yra. Yra ir bendresnė nuostata, nes e, bendrasis referencinis dokumentas aiškiau pasisako apie taisyklių privalomumą. Ir mes manytume, kad e, taisyklės e, iš principo turėtų būti privalomas, tokiu būdu būtų įneštas e, aiškumas, E, visų pirma, tai yra svarbu ir vartotojui, bet taip pat ir verslui. Na ir pagaliau e, bendrajame, e, bendrajame referencinėme dokumente terminologija pateikiama aiškiau, preciziškiau, ji yra modernesnė, yra įvairių pavyzdžių, kur e, terminai formuluojami tiksliau. Pavyzdžiui, sutartie šalys gali būti ne vien vyriškos giminės, bet ir moteriškos giminės ir taip toliau. Tai tiek ir norėjau pasakyti, mielai atsakysiu į klausimus, jeigu tokių turėtumėte. Profesor Šultinerk, bitte. Labai ačiū ir iš karto žodis profesoriui Šalterberg. Dėkoju. Ponius ir ponai, Europos teisinių studijų centras parengė apžvalgą, kuri susijusi ne tik su direktyva ir jos apriepties rytimi, tačiau ir su jos poveikiu. Sakykime, jeigu direktyva būtų pritaikyta platesniu mastu sutarčių teisės kontekste. Manau, kad visiškas nuostatų harmonizavimas vartotojų teisės srityje yra nauja tendencija. Kol kas kalbėjome apie atskiras sritis, sakykime, finansinės paslaugas, o naujasis pasiūlymas kur kas platesnis. Be kitų dalykų jisai apima ir prieš sutartinę informaciją, įsipareigojimus, prievolės, verslo sąlygas, turinio kontroliavimą ir kitus sutarčių teisės aspektus. Tai atitinka ir kai kurias nuostatas, kurios yra suformuoluotos nacionalinėje vartotojų ir sutarčių teisėje. Direktyvoje taip pat kalbama apie konkrečias taisyklės, kurios yra numatytos ir nacionalinėse sutarčių teisės, teisėse. Mes suformulavome tokias nuostatas, kurios reikš, kad šalis narės turės pakeisti savo nacionalinę sutarčių teisę, jeigu įsigaliotų direktyva. Ir perkelti tam tikras sutarčių teisės nuostatas į vartotojų teisės rytį. Reiktų viską padalinti į dvi sritis. Viena vertus vartotojų teisė,